ES teikiama pagalba trečiosioms šalims. Taip pat e, veiksmų plane yra pabrėžiama būtinybė stiprinti pajėgumus, nes nepakankami pajėgumai tampa kliūtimi keistis informaciją dėl migra nelegalaus migrantų gabenimo ir kliūdo bendradarbiavimui bei e, tampa kliūtimi kovoti su nelegaliais migrantų gabentojais, todėl komisija ketina trečiosiam šalims teikti finansinę techninę pagalbą tam, kad būtų gyvendinamos nacionalinės regioninės strategijos skirtos kovai su nelegaliu migrantų gabenimu bei parengti e, atitinkamos kovos su korupcija ir migrantų nelegaliais gabentais politikas ir strategijas. Kalbant apie Turkiją, buvo imtasi struktūrinių veiksmų per pastarosius metus e, tam, kad e, padėtume Turkijai stiprinti savo gebėjimus šioje e, srityje, ypatingai didelė parama pagal pasirinkimo narystėje priemonė buvo suteikta vidaus reikalų politikos rytyje dar daugiau tos paramos yra numatyta teikti ateityje. Taigi galima daryti išvadą, kad komisija pritarė parlamento nario susirūpinimui dėl būtinybės bendrabiauti su trečiosiomis šalimis kovojant su nelegaliu migrantų gabenimu, ypač su Turkija ir e, raštu. Atsakymas į šį parlamentarą klausimą bus pateiktas labai greitai. Ačiū. Ačiū diskusijų šio klausimu. Nevyks, sako pirmininkas. Šią temą mes ir taip nuolat kalbamės ir komisijos atstovai bus tik tai galimybė sakyti klausimą. Labai ačiū. Dabar žalių frakcijos prašymų jau pradžia tai buvo minėta. Dabar vyks diskusija dėl padėties Turkijoje. Lakščio pirmą dieną šalyje vyks rinkimai Surūko e, vietovėje pavykdytas išpolis, kurio metu žuvo 33 žmonės. Atrodo, kad e, už šio išpolio slepiasi Islamo valstybė. E, taip pat šalies pietryčiuose vis dažnės susirimimus PKK atstovais, vis daugiau žmonių žūva Tad buvo nustatyta karinių veiksmų zona pastaruoju metu ir žmonės vis labiau baiminasi dėl savo saugumo. Buvo vykdytas išpolis taip pat ir jiet laikraščio redakcijoje. Taigi pradėsime diskusijas. Dabar kalbės Javier Ninio Perez, Patrik Paker, kiti kolegos. Javier Ninio Pérez kalbės pirmasis, ne, palaukti truputėlį, sako pirmininkas, atsiprašau. Pirmiausiai vyks diskusijos, o po to mano anksčiau minėti ponai atsakysiu tos klausimus. Poniai Pyri suteikiamas žodis, ačiū pirmininkė, ačiū taip pat ir žaliesiams už tai, kad paprašė įtraukti šį klausimą iš šios dienos posėdžio darbo atvarkė. Pirmininkas jau minėjo, kad matome, jog smurto mastas didėja, atrodo, kad stacijos niekas nekontroliuoja, PKK vykdo savo išpolius per savaitę, žuvo 14 policijos pareigūnų ir 40 e, karių Čizrė 120 tūkstančių gyventojų kurdų miestas, jame buvo įvesta e, komendanto valanda, prakščiai miestas buvo blokuotas, aš džiaugiuosi, kad dabar padėtis pagerėjo, tačiau ta padėtis su kuria susitarėme Turkijoje, persimeta ir į Europos Sąjungą. Niderlanduose praėjusią savaitę Rotterdame vyko didelio masto demonstracijos, didėja įtampa tarp turkų ir kurdų, taip pat ir atskirose valstybės narėse Belgijoje. Niderlanduose, Vokietijoje, todėl šalių vadovai, politinių partijų vadovai turi paraginti žmonės susilaikyti nuo smurto, būtina smurto sustabdyti. Tai šiuo metu yra svarbiausia, šiuo metu matome kad vykdomi išpoliai prieš politinės partijas, kurdų partija HDP tapo tokių išpolių auka 304 biurai praėjusią savaitę šios partijos Turkijoje buvo užpulti. Taigi esame labai e, smarkiai nutolę nuo taikos proceso per pastaruosius e, šešerių, e, šešis mėnesius mes puikiai matėme, <clears throat> kad mūsų pastangos net neša jokių vaisių. Išpoliai prieš laikraščių redakcijas Hurriet, Dalisaba ir kitus, taip pat e, kurdų kontroliuojamoje teritorijoje veikiantiems žurnalistams nesudaromos sąlygos teikti informaciją, taigi artėjant rinkimams yra labai svarbu užtikrinti žiniasklaidos laisvę, ją apsaugoti. Aš siūlyčiau dar tars keletą žodžių dėl migracijos, kadangi šiuo metu šis klausimas turbūt pirmiausia tai negavo kolegams kalbant apie padėtį Turkijoje. Taigi aš pirmiausia noriu paklausti, kas mes tokie esame, kad galėtume priekaištauti Turkijai dabar už tai, kad ji per pastarosius ketverius metus priėmė 2 milijonus pabėgėlių iš Sirijos. Tai nereiškia, kad mes neturėtume kalbėti apie nelegalų migrantų gabenimą, apie tai nesiniai kalbėjo komisijos atstovai. Tačiau kitas klausimas yra, kaip padėti Turkijai, kad pastaroji galėtų suteikti tiems dviem, dviem milijonams pabėgėlių tam tikrą ateities perspektyvą, nes klausimas yra ne tik, kaip Turkija turi padėti mums kovoti su nelegaliu migrantų gabenimu, tačiau ir apie tai, kaip mes turėtume padėti Turkijai. Kaip suprantu, kol kas e, aukščiausio lygio politinis dialogas migracijos tema tarp es ir Turkijos nevyksta, taigi čia reikėtų pakeisti padėtį. Dar mes pastebėjimas dėl užsienio politikos, turint omenyje, kad smurto mastai Turkijoje šiuo metu didėja, siūlyčiau komisijai, nors žinau, kad dabar šalyje veikia laikina vyriausybė tačiau paraginti pasikviesti naujuosius užsienio ir Europos ministrus į mūsų komitetą tam, kad su jais galėtume padiskutuoti apie tai, kas jų šalyje vyksta. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Aš taip pat norėčiau užduoti kelius klausimus, tačiau pirmiausiai ponai Džambaskį suteiksiu žodį. ponui Džambaskį žodis. Taip skamba jo pavardė. Ačiū. Niekas nebejoja tuo, kad Turkijos vyriausybė dabar kovoja bent jau su 20 procentų savo šalies gyventojų. Puikiai žinome, kad e, kurdų pozicijos Šiaurės Irake ir Sirijoje šiuo metu yra atakuojamas Turkijos pajėgų. Tokiu būdu Turkija padeda Islamo valstybė ir man kyla klausimas, ar čia nesama kokio nors suokalbio tarp Turkijos ir Islamo valstybės. Manau, kad akivaizdu, jog tokio suokalbio esama ir Turkija šiuo metu kovoja prieš savo piliečius tam, kad uh, sustiprintų savo pozicijas kurdų kontroliuojamose teritorijose besirošiant busimiems parlamento rinkimams, kuriuose Erdoganas tikisi laimėti daugumą. Aš manau, kad Turkija organizuoja nelegalų migrantų gabenimą į Europos Sąjungą. Visi, kurie domisi šio klausimo, tą puikiai žino, todėl norėčiau ir pageidaučiau, kad ES užimtų aiškesnę poziciją, taip pat ir komisija ir vadintų daiktais daiktus e, tikrais jų vardais ir nemėginti dabar e, nepastebėti tų problemų, kurios yra tikrai tragiško masto. Poniai Somer žodis. Labai ačiū. Jau daug buvo pasakyta, o aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie prezidento Erdogano vaidmenį pagal Turkijos konstituciją, jisai atlieka tik tai reprezentacinės funkcijas, tačiau pažvelgus į žiniasklaidą, tai matosi, kad jisai imasi vyriausybės vadovo vaidmens, jisai grasina PKK kurdams, e, e, grasina susidorojimu ir taip toliau. Ir todėl tai verčia e, susimastyti, kadangi HDP atrodo netgi neturi didelių perspektyvų artimiausiuose rinkimuose, o be to visai neseniai buvo pradėta mm, smurto kampanija ir siekiama rinkimus tiesiog pakreipti savo priimtiną linkme. Taigi daug kas verčia abejoti dabar vykstančiais įvykiais. Žinoma, idėja pakviesti Europos reikalų ministrą, tik nežinia, ar jisai e, atvyks ir bus nusiteikęs atsakyti į mūsų klausimus, būtų galima pakviesti ir ambasadorių, žinoma. Kitas dalykas didžiulis į Europą vykstančių pabėgėlių srautas. Kila klausimas, iš kur tiek žmonių atsirado taip staiga. Todėl kyla įtarimas, kad jie yra ir iš Turkijos. Todėl vertėtų pagalvoti, ar nereikėtų pasinaudoti redmisijos sutartimi ir Galbūt, žinoma, yra tokių žinių, kad e, iš to tos pabėgėlių stovyklos, kurioje yra apie 2 milijonai pabėgėlių, galbūt leidžiama išvykti ir tie srautai nukreipiami link Europos. Aš puikiai suprantu, kad Turkijai reikėtų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 diskusija be vyriausybės atstovų yra naudinga, tačiau netokia veiksminga. Turkija slysta į chaosą, yra tiesiog chaoso susijusio su pabėgėliais sukūryje, karai, pabėgėlių tsunamis, yra labai sudėtingi klausimai. Tie, kurie kalbėjo apie arabų pavasarį, minėjo ir arabų žiemą. Ir štai dabar mes jau sulaukime įvairiausių problemų. Kurdų klausimo sprendimas niekaip nepasiteisino iki šiol ir tenka konstatuoti, kad įvykiai Turkijoje tiesiog vis labiau neramina. Tur, kurdų klausimas yra tema, kurios mes neturėtume užmiršti. Daug kas teigia, kad prezidentas Erdoganas, jeigu jis ne pats atsakingas už tokią įvykių raidą, tai bent jau yra už ją atsakingas, kadangi vykdomos smurto išpolių kampanijos ir taip didinamas netikrumas, nesaugumas visuomenėje. O dėl viso to sulaukime visai kitokių negu tikėtina rinkimų rezultatų. Taigi nacionalinis egoizmas yra stiprinamas vis labiau, nacionalinės, nacionalistinės partijos stiprėja ir situacija destabilizuojama. Aš manau, kaip ir kiti kolegos, kad Erdoganas imasi kokiu nors veiksmu prieš uh, dabartinę įvykių raidą. Taigi ES vaidmuo šiame, šioje srityje yra tampa vis svarbesnis. Lunačiak. Yes. Um, like what, uh, Norėčiau pratesti nuo to, ką, ką pasiūlė kolega. Aš manau, kad būtų gerai pakviesti nors ir laikinai premjerą į užsienio reikalų komitetą. Uh, ir žalieji pasiūlė diskusiją surengti plenarį sesiją dėl Turkijos. Aš manau, kad po tokio posėdžio su tuo asmeniu nebūtina plenarinėje to diskutuoti, nes situacija labai greitai nepasi, ne, nepasikeis. Aš taip pat pritariu tiems, kurie sako, ir čia ne vien dėl migracijos, bet apskritai dėl Turkijos e, surengti viršūnių sustikimą. tai, ką Edroganas daro per pastarosius, past, pastarosius metus, jis e, naikina tai, ką daugelis iš mūsų esame sukūrę, nors mes esame labai e, toli nuo įvairių religinių grupių ar praktikų. Mes kalbame apie tam tikros erdvės kurdam sutikimą, išspręsti skubos tvarka tą situaciją. Ir dabar viskas visai kitą kryptim pasuko. Ir aš tikrai nekartosiu tų visų išpolių, kurie buvo prieš kurdus ir ne vien prieš PKK, bet e, HDB e, biurus ir prieš kurdų civilius piliečius. Daug e, civilių piliečių buvo užmušta ir tai yra tikrai baisus dalykas. Mes ES turime sustabdyti tai ir reikia Reikia liautis sakyti, kad Erdoganas kartu su mumis kovoja prieš islamo valstybę. Tai ne tai, ką Erdoganas daro ir ne tai, ką Turkija daro. Turkija kovoja karą prieš PKK ir įsivaizduojamus e, priešus tarp kurdų. Tai turi būti aišku. Tai ne tas, e, ne, nėra tinkamas būdas kovoti su islamo valstybė. Toli gražu ne. Aš galvoju apie migraciją ir pritariu tiems, kurie sako, kad reikia kur kas daugiau nuveikia e, teikti paramą pabėgėlių stovykloms. E, Jordanija, Libane jau yra daugybė milijonai, e, milijonai pabėgėlių ir pasaulio sveikatos organizacijos pagalbos maistų teikimo mažinimo būtų klaid, mažinimas būtų klaidingas žingsnis. Kaip, kaip ir kolega prieš tai minėjo kitose diskusijose, Turkijos laikymas e, saugia kilmės šalimi pabėgėliams, turint dabartinę situaciją, kai Turkijos vadovybė pradėjo karą prieš kurdus, prieš PKK, prieš kurdų institucijas, prieš HDP, ES turėtų pakeisti savo poziciją. Nes tikrai Turkija jau nebėra saugi kilmės šalis daugeliu žmonių. Ačiū, ačiū ponia Lunaček. Aš taip pat norėčiau pateikti klausimą, labai trumpai tai padarysiu. Jau nemažai komentarų iki šiol pateikta. Manau, būtų gerai, kad ministras atvyktų ir kad viršūnų stikimas būtų organizuotas. Mums reikia aptarti tos klausimus, apie kuriuos dabar kalbame. Visa situacija susijusi su islamo valstybė yra labai aštri. Taip pat nafta, kuria yra nelegaliai priekiaujama ir tai daro teroristai. Turkija sakosi dalyvaujanti koalicijoje kovojant su islamo valstybė, bet iš tiesų, ką Turkija daro, tai jinai puola kurdus. Tik vienas procentas yra e, skiriama kovai su islamo valstybė, o 99 procentai kovai su kurdais. Išvės veiksmų tarnybos atstovai kelias mintis, prašau. Aš trumpai, trumpai prisistatysiu, aš esu Turkijai skirto padalinio vadovas ir aš e, tikrai laukiu pasikeisti nuomonėmis su Europos parlamento nariams vis, visomis politinėmis frakcijomis. Ir e, tikrai daug yra interesų e, šioje šalyje. E, aš liksiu jūsų paslaugoms šiuose diskusijos ir ateityje. Yra nemažai svarbių elementų. Pirmas tai yra saugumas ir pasieįvykiai pietričiuose. Nežinau, ar galėčiau dar kažką pasakyti, papildyti, nei pasakė jau ambasadorius. Mums ta situacija tikrai kelia nerima pietričiuose e, Turkijos Ir mes giname Turkijos teisę, teisę apsiginti prieš išpolius, bet e, čia reikia laikyti žmogaus teisų standartų. Ir kaip e, ambasadorius e, Haber sakė, čia reikia išlaikyti atitinkamas proporcijas. Svarbu užtikrinti stabilumo aplinką iki rinkimų visoje šalyje, bet visų pirma pietričiuose Turkijos. Ir kaip jau sakiau, nežinau, ar, ar galėčiau dar kažką pridurti prie to, ką jau pasakė ambasadorius Haber. Kitas dalykas, apie kurį kalbėjote, tai kalbėti remandracijos klausimas. Ir tas klausimas bus mūsų darbo atverkėse ir ateitie, tiek, Turkijo, tiek dėl Turkijos ir tiek dėl viso regiono. Kaip sakiau, mums reikia daugiau pagalvoti, kaip padėti Turkijai. Patrys Parkė iš kolega taip pat pasisakė, čia skirtingi yra direktoratai, bet jie priklauso tai pačiai šeimai, galima tai pasakyti. Mes e, glaudžiai bendradarbiavome ir galėsime jums daugiau pasakyti, kas yra daroma ir kas galima būti padaryta. Tačiau išorės veiksmų tarnyba kelia tą patį klausimą, ką dar galėsime padaryti, kad padėtum Turkiją, kaip kartu dirbti e, migracijos srityje užtikrinant reikiamą saugumą. Nemažai yra iniciatyvo, kaip pras buvo kalbama, Patrik daugiau kalbės apie operatyvinę veiklą, bet dėl politinės davotvarkės tai atitinka visą hierarchiją šiais veiksmų e, tarnybos e, iki pat Margeritos Mogerinį. Atsiprašau, Federikos Mogerinį. Mes turime, kila klausimas, ar mes turime plėtoti santykius su Turkija. E, e, stojimo Europos Sąjunga klausimas vis dar išlieka, bet kaip visi žinote, mes turime išplėsti e, ir įtraukti ir kitus klausimus, kuriuos minėjo ambasadris Haber, saugumas, energetika, ekonomika. Yra nemažai sričių, dėl kurių mes pritarėme Turkijai, bet yra ir tokių klausimų, kur mes nesutarėme. Turime elgtis atvirai. Girdėjote apie nesenus vizitus Turkijoje, aukšto lygio vizitus, mes ir toliau tai darysime ir aš manau, kad, kad nemažai įdomių pasiūlymų buvo pateikta siekiant pakviesti Turkijos ministrus į, į Briuselį ir surenkti aukšto lygio susitikimą. Aš tikiuosi, kad netrukus jums e, galėsiu pateikti pas, konkrečius pasiūlymus šiuo klausimus. Šio klausimo ačiū. Dėkuoju Patrikui Parker. Toliau plėtros e, departamento e, atstovui. Mes čia tarsi šventa trejybė ir su uh, Vidaus reikalų generalinio direktorato atstovais visi bendradarbiaujame Turkijos klausimais pastarąjį mėnesį. Tai neprasidėjo šią vasarą. Tai ši komanda, šis bendradarbiavimas pradėtas nuo visų dialogo 2014 metų gruodžio mėnesį. Tačiau dabar dar vienas aspektas mūsų darbo labai svarbus e, yra Mes dirbame šešerius metus ir nemažai bendradarbiavimo jau duoda materialių rezultatų. Ir tai leidžia e, įsigilinti tą situaciją ir ieškoti sprendimų. Aš sutinku su jumis, kad reikia pakeisti tam tikrą dimensiją mūsų santykiuose su Turkija. Iš ES pusės mes jau praėjusią pavasarį, balandžio mėnesį Europos vadovų paryba priėmė sprendimą e, sustiprinti bendradarbiavimą su Turkija, sprendžiant nelegalaus migrantų gabenimo klausimus. Taip pat noriu pasakyti, kad Turkija turėtų būti vertinama kaip partnerė. Tai iš dalies padės išspręsti problemus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad Turkija daug prisidėjo <laughs> sprendžiant krizę regione daugelį metų. Tai ta šalis, kuri pasaulyje, visame pasaulyje priema daugiausia pabėgėlių. Pusė Sirijos pabėgėlių šiuo metu rado prieglopsi Turkijoje. Turime to nepamiršti. Ir turime pripažinti tai, ką daro Turkija. Antras dalykas tikrai neidealu, nėra idealių dalykų, kai kalbam apie naują reiškinį imigracijos. Praėjusią žiemą bendradarbiavimo su Turkija siekdami uh, už, užkirsti kelią naujam uh, fenomenui, naujam reiškiniui vadinamųjų uh, laivų uh, vaiduoklių, kurie gabeno pabėgėlius nelegaliai. Uh, Kasdien matome beveik mažu, mažus e, laivus, kurie kerta viduržėmio jūrą ir šį reiškinį labai sunku suvaldyti, o Turkijos e, pakrantės 50 e, tūkstančių žmonių padėjo išgelbėti 424 žmonės vien vakar buvo išgelbėti viduržėme jūroje e, Turkijos e, pakrantės tarnybų. Mes neturime užmerkti akių, mes turime iš dalies keisti savo požiūrį ir turime pripažinti, kad Turkijos institucijos jau nebesusitvarko situaciją, per nedidelis amplūdis yra pabėgėlių. Mes turime e, paspartinti savo darbą vidaus e, reikalų e, generalinėme direktorate ir išnagrindžia visus galimus kelius, kaip būtų galima priglausti ir padėti pabėgėliams. Ačiū. Dėkoju. Manau, kad galime baigti šį klausimą. Esu tikras, kad mes dar sugrįšime prie tų klausimų regione, o toliau Tęsime klausimą ir keisimės nuomonėmis dėl Albanijos vietos rinkimų. AFE 29 birželio priemėm sprendimą, kad pakviesime, mm, surenksime rinkimų stebėjimo misiją Albanijoje ir norime pasveikinti damą Audrey Glave ir ambasadorė e, Romana Lahutint, kuri yra ES delegacijos Albanijoje vadovė. Taip pat noriu pasveikinti Beatę Martin Rozunilovič, kuri yra mm, rinkimų departamento mm, vadovė SBO. Mes e, turime galutinę e, ataskaitą padaryta išvada, kad rinkimai vyko tvarkingai, taikiai ir ramiai, nors buvo ir patvirtinti tam tikri trūkumai dėl politizavimo institucijų, dėl teisinių spragų, dviprasmybių, dėl veiksmingų ginčių sprendimo proceso rinkimų metu. Tos problemos turėtų būti išspręstos išsamei ir čia turėtų imtis šių reikalų atitinkamos e, Albanijos institucijos. Dabar aš e, kviečiu ponę Glaver, ponę Vlahutent mm, informuoti apie rinkimus ir informuoti apie rekomendacijas, kaip būtų galima pagerinti rinkimų procesą. Pirmiausia, žodis poniai Glover, prašau. Much, Ačiū, pirmininkė. Pirmininkai, dėkuoju už pakvietimą. Albanijos ambasadorė Beata ir mane. Tai puikia proga aptarti galutinę ataskaitą apie Albanijoje vykusius 12 vietos rinkimų. 12 rinkimų buvo stebėta. Praėjusį antradienį rugsėjo 8 dieną buvo paskelbtas šitas pranešimas arba ataskaita ir Albanijos vyriausybės atstovams buvo pasiūlyta aptarti kartu su mumis, aptarti šitą ataskaitą. Visos stebėjimų, visos um, partijos sutiko, kad yra nusiteikusios peržiūrėti, susipažinti ir įgyvendinti šitas rekomendacijas, tačiau jos iki šiol nebuvo įgyvendinamos. Rinkimai vyko pagal naują įstatymų, nu, rinkimų įstatymą, buvo renkami vietos savivaldos merai. Mes rinkimų metu buvo atsiklausima į, dėl to, kaip vertinami e, Turkijos e, kandidatai ir taip pat buvo klausima apie tai netiesiogiai, koks yra požiūris į narystę Europos Sąjungoje. Taip pat kandidatai kalbėjo apie žodžio laisvę, kitus dalykus rinkimų kampanijos metu buvo konstatuota, kad moterys taip pat aktyviai dalyvavo rinkimuose. Galutinėje ataskatoje yra sakoma, kad nežiūrint kai kurių nesklandumų, teisės aktai sudarė sąlygas vykdyti demokratinius rinkimus, tačiau kai kurios partijos piknaudžiavo savo įtaką administ... rinkimų administracijos struktūroms. Buvo, kadangi institucijos ir toliau lieka politizuotos, todėl rinkimų metu buvo tam tikrų aspektų susijusių su teisės aiškumo stoka Taip pat nepakankamai įgyvendinami priimti teisės aktai. Viena iš pastebėjimų, kurį padarė rinkimų misija, buvo informacija apie rinkimų komisijų veiklą. Kadangi vyko ilgi politiniai procesai, buvo konstatuoti tam tikri nenuoseklumai, registruojant kandidatus, kadangi rinkiminė, kampanija, rinkiminė e, e, komisija buvo atsakinga už visą rinkimų procesą, ji turėjo būti pateikusi gairias arba nurodymus, kaip organizuoti šitą darbą. Be to buvo kandidatų, kur kurie netitiko kandidatų įregistravimo taisyklių, kurios numato ir kandidatams atsiimti savo kandidatūrą. Kai kuriems kandidatams nebuvo sudėtos vienodos dalyvavimo rinkimuose sąlygos. Be to rinkimų administracijoje buvo tam tikrų nesklandumų, buvo pat pateikta informacija apie tai, kad buvo daromas spaudimas rinkėjams, bet to tie priekaištai buvo skirti visoms rinkimuose dalyvavusioms partijoms. Didžiausia valdžioje esanti partija buvo kaltinama, kad ji išdavinėjo mm, netikrus e, rinkimų biuletenius. Bet to apskritai nebuvo pakankamai daug aiškumo įgyveninant rinkimų finansavimo įstatymą, kadangi nebuvo atsižvelgiama į privačių asmenų e, pervisas lėšas, taip pat nepakankamai tiksliai apskaičiuojamas finansavimas iš valstybės biudžeto. Be to, kandidatai nebuvo reikalaujami pateikti savo e, pajamų deklaracijas. Taip pat žiniasklaidoje buvo pastebėta e, ir tam tikrų suinteresuotų uh, informacinių žinučių, kurios buvo siejamos su kai kuriomis svarbiausiamis politinėmis partijomis, o tai reiškia, kad buvo apribojamas, nu, apribojama nuomonių įvairovė. Be to politinės partijos kartais dominavo uh, žiniasklaidos diskursiją ir pasisakė už vieną arba kitą kandidatą. Be to, E, sprendžiant ginčius buvo <coughs> taip pat tam tikrų trūkumų, kadangi teisės aktai nėra pakankamai aiškus dėl to, kaip reikėtų spręsti rinkimų kampanijoje iškilusius ginčius. Todėl, apskun, todėl protestą buvo galima pateikti nelabai aiškiamis teisinėmis aplinkybose. Be to mažos partijos e, teigia, kad jos nepasitikė galutiniais rezultatais, nors ir neturėjo galimybės jų apskūsti. Taip pat nebuvo laikomasi kai kurių tarptautinių e, rinkimų nuostatų nebuvo sudarytos vienodos pasirinkimo sąlygos rinkėjams pasirinkti savo mėgiamus kandidatus. Baigiant reikėtų pasakyti, kad labai svarbu dabar turint omenyje įvykių situaciją Albanijoje įgyvendinti šitas rekomendacijas, siekti, kad jos taptų realybė, Ir tai reikia padaryti artimiausių metų. Diskutuodamas su politinių partijų vadovais, aš supratau, kad tai įgyvendinti yra įmanoma. Ir mūsų misija yra ir toliau nusiteikusi padėti įgyvendinti šias rekomendacijas. Tačiau vieniems to padaryti nepavyks, niekam reikia bendradarbiauti su valstybės institucijomis ir pilietinė visuomenė. Visą tai galima, visą to galima pasakyti e, e, paskelbus pagrindinių principų deklaraciją, kai buvo padaryta Kijeva, Biškekė ir kitur. Tarptautinė bendruomenė gali bendradarbiauti ir padėti išvengti dubliavimuose panašiais atvejais. Šitas darbas yra labai svarbus, siekiant ilgai siekiamų pokyčių Albanijoje. Ir aš tikiuosi, kad tie pokyčiai artimiausių metų įvyks. Dėkuoju. Ambasadorė Vlahotin. Ačiū, kad pakvietėte mus Dėkuoju, kad jūs parodėte susidomėjimą vietos rinkimais Albanijoje ir šita diskusija taip pat bus labai naudinga mums. Padės Albanijai kuo greičiau prisitaikyti prie ES standartų. Aš norėčiau padėkoti rinkimų e, stebėjimo misijai už puikų darbą. Tiesiog mes stengiamės padėti pagal išgalės ir dabar norime padėkoti už pateiktą vertinimą ir už rekomendacijas. Dabar Albanijai labai svarbu matyti visas rekomendacijas Albanijos integracijos kontekste. Šitos šita situacija reikalauja iš mūsų dar daugiau, kadangi Albanija nesiniai suteiktas valstybės kandidatės, kandidatės statusas. Trim pagrindiniais klausimais arba temomis reikia pradėti informavimo kampaniją. Pirmiausia, pirmą kartą mes kreipėmės į studentus, lankėmės universitetuose ir siekiame gyventojams paaiškinti, kad laisvas balsavimas yra kiekvieno asmens pasirinkimo klausimas. Kitas klausimas, kuris nėra įtrauktas į ataskaitą, tačiau mes ypač intensyviai nagrinėjame šį klausimą, tai yra žiniasklaidos depolitizavimas. Aš tikiuosi, kad šitą rudenį mums pavyks priimti teisės aktą, kuriame bus nurodyta, kas gali dalyvauti rinkimuose ir siekti užimti tam tikras pozicijas valdžios struktūrose. Be to, dar vienas dalykas tai yra pilietinės visuomenės iniciatyva. Mes kartu su vietos stebėtojais siekėme E, įdėkti piliečiams mintį, kad verta aktyviai dalyvauti kaip savanoriams e, rinkimų stebėjimo misijose. ES delegacija šioje srityje mums daug padėjo. Be to, delegacija aplankė 82 rinkiminės apygardas, tačiau svarbiausia yra tai, kas mūsų dar laukia tų 20 rekomendacijų įgyvendinimas reiškia visuomenės įsipareigojimą ir daugumos ir mažumos įsipareigojimą pradėti veikti iškart, suvienyti jėgas, kadangi yra neišspręstų klausimų, kurie yra svarbus tolesniai Albanijos politiniai raidai. Delegacijoje reikia sutelkti dėmesį į procesų depolitizavimą. Skaitydami ataskaitą pamatysite, kad šio proceso kiekvienas elementas, aspektas yra politizuotas, pradedant nuo rinkimų e, komisijų, e, pačių rinkėjų, kandidatų registravimo ir todėl reikėtų numatyti kuo daugiau laisvės piliečiams, kurie nėra politinių partijų nariai. Be to, politikos dekriminalizavimas. Dar vienas svarbus aspektas - taip pat rinkimų finansavimo aspektai bei pastangos įtraukti piliečius kuo aktyviau dalyvauti rinkimų stebėjimo procesuose. Muchas gracias. Empezamos con. Dėkuoju. Tęsime diskusijas. Pirmasis kalbės panas Fleckenstein. Jis yra nuolatinis pranešėjas Albanijos tema. Ačiū pirmininkė norėčiau nuoširdžiai padėkoti už suteiktą informaciją, statytą ataskaitą. Joje atspindimi labai tiksliai, atspindima labai tiksliai padėtis šalyje. Ta skaita nuteikia teigiamai, tačiau uh, Tai nereiškia, kad nebuvo grubių pažeidimų rinkimų metu, tokių kaip e, rinkėjų balsų pirkimas, e, rinkimų komisijų politizavimas, politinių kampanijų finansavimas, politinių partijų veiklos finansavimas. Tai, kad e, yra iškeliamas šios problemos, yra teigiamas aspektas Tačiau neigiamai ataskaita vertintina tai, kad e, rekomendacijos, kurios yra pateikiamos, nebuvo tinkamai gyvendinamos, nes tų pastabų buvo išreikšta ir anksčiau. Manęs parlamentas ir šalies vyriausybė turi kartu imtis šių temų ir atsižvelgti į pareikštas pastabas, pirmiausiai Putina vykdyti teismų reformą, šalinti nusikaltelius iš politikos, nes jeigu ši problema nebus Albanijoje išspręsta, tuomet e, taps labai sudėtinga vykdyti visas kitas reformas. Taigi pabaigai du klausimus noriu užduoti. Pirmas klausimas ES ambasadoriams klausimas susijęs su tuo, kokias sąlygas darbui turi ES atstovybė. Mes e, norime padėti visiems ES atstovams, diplomatams ir taip pat Albanijos politikams, taigi vykdant, pavyzdžiui, teismų reformą, manau, kad būtina užtikrinti kad ES atstovybė mane turėtų pakankamai pajėgumų tą pagalbą teikti. Taigi, ar jūs esate patenkinti tuo, kaip yra aprūpinta atstovybė? Kitas klausimas. Galima būtų išskirti e, trejopo pobūdžio reakcijas jūsų ataskaitą. Vienai reaguoja valdantieji, kurie išskiria žinoma teigiamus aspektus na, ir opozicija, aišku, e, turi savų tikslų, tai yra nori pakeisti dabartinę vyriausybę, todėl noriu paklausti, ar atskiri pavyzdžiai, kurie minimi jūsų ataskaitoje, su jais susidurima tik tai vienoje iš e, politinių grupių, ar galime kalbėti apie problemas, kurios būdingos visai Albanų politikai. Ačiū, dabar steiksime žodį šešėliam pranešėjui ponui Kukanui. Labai ačiū pirmininką, noriu pasveikinti mūsų dvi viešnės ir padėkoti joms už įžanginį informaciją ir už jų darbą nuveiktą stebint savivaldos rinkimus Albanijoje. Albanijos politika rinkimai visuomet e, būdavo tam tikrų lūžio taškų. Bendrai vertinant rinkimus Albanijoje teigiamai, jau esame įpratę, nebent kas nors iš tiesų vyktų labai blogai. Taip elgtis yra netinkama, nes manau, kad Albanija yra šalis kandidatė, todėl jai būtina taikyti daug aukštesnius standartus ir reikalavimus. Albanija susidarė su daugeliu iššūkių, aš jų nekartosiu, atsižvelgiant visus minėtus iššūkius, buvo galima išskirti tam tikrų teigiamų rinkimų aspektų, jie buvo paminėti, jos minėjo stebėjimo misijos vadovė, tačiau pirmiausiai yra būtina pasveikinti Albanijos gyventojus su aktyviu dalyvavimu šiuose rinkimuose 71 procentas rinkėjų atvyko į rinkimų apylinkės, taip pat rinkimų dieną balsavimas vyko pakankamai ramiai ir teigiamai vertinti taip pat rinkimų kampaniją. Nepaisant to, ESBO galtinėse išvadose teigiama, kad e, reikia susirūpinti didelių pažeidimų skaičiumi, kurias būtų galima suskirstyti į dvi grupės, tai yra tam tikri techninio pobūdžio trikdžiai ir politiniai sprendimai. ESBO pranešime e, pastebima abiejų šių e, pavyzdžių susijusių su rinkimo komisijos veikla, su instrukcijomis, gairėmis ir įtaka rinkimo procesui. Taigi Centrinės rinkimų komisijos sprendimai taip pat kelia nemažą susirūpinimą. Kita vertus, buvo labai daug politinių problemų, padedant, pradedant valstybinių institucijų e, politizavimu bei e, rinkimų proceso darimo e, įtaka, įtakos darimo rinkimų procesams, taip pat rinkimų kampanijos finansavimo skaidrumu bei e, nepakankamus galimybėmis įvairioms valdžios partijomis e, leidžiant naudotis žiniasklaidos priemonėmis rinkimų kampanijos metu, būtina atsižvelgti į visus šios aspektus šios problemos ataskaitoje minimos ir man susidaro įspūdis, kad pastarieji savivaldos rinkimai neturėtų būti apibūdinami kaip sąžininkai ir laisvi. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte tokį mano teiginį. Taip pat man didelį susirūpinimą kelia e, nusikaltelių dalyvavimas Albanijos politikoje ir jų šalimas iš politikos ir dėl to kilo pastaroji <coughs> politinė krizė. E, nusikaltelių šešėlis krito ir ant pastarųjų savivaldos rinkimų. Mes Europos parlamente tikimės, kad čia problema turėtų būti veiksmingai išspręsta dar prieš rinkimus ir kaip jūs vertinate politinių partijų galimybę kovoti su nusikalteliais politikoje. Mes jų atstovų klausime apie tai. Reakcija buvo pakankamai vangoka ir per pastarus devynis mėnesius aš jokios pažangos šioje srityje nematau. Kiekvieną dieną girdime apie E, naujus parlamento narius, kurie e, siekdami išvengti atsakomybės už savo nusikaltimus padarytus anksčiau naudojasi politinė neliečiamybė. Aš manau, kad e, pirmiausia būtina visapuškai gyveninti ESBO teikiamas rekomendacijas, taip pat jūs minėjote kad visos politinės partijos ketina imtis tam tikrų veiksmų, politinė valia yra geras dalykas, tačiau aš vis tik tai siūlyčiau pirmiausiai palaukti, kol tie įsipareigojimai bus iš tiesų įgyveninti, o ne tik pareikšta politinė valia tą daryti. Taip pat vyriausiems rinkimų stebėtojams, vyriausių rinkimų stebėtojų norėčiau paklausti, kas jūsų vertinimu turėtų būti padaryta Albanijoje, kad būtų pagerintos e, sąlygos dalyvauti rinkimuose ir kokie trūkumai nuolat kartojasi Albanijoje, turint omenyje nustatytus esbo standartus. Pavas Vlahutį noriu paklausti, kaip e, jūsų biuro vertinimu Tiranoje veikiančių, kaip reikėtų spręsti nusikaltėlių dalyvavimo politikoje problemą ir ar greitų laikų bus galima ją išspręsti. Ponui Kiučiuk žodis, ačiū pirmininkė, taip pat ir uh, ačiū prelegentams už suteiktą informaciją. rinkimai Albanijoje pasižymėjo e, įvairiais pažeidimais, todėl tiek teisinių požiūrių, tiek centrinės, sakykim, komisijos veiklos požiūrių būtina gerinti padėtį. E, buvo minima ataskaitoje apie rinkėjams daromą spaudimą, kalbant apie teisinę aplinką būdama vyriausia esbo rinkimų stebėtoja, kaip manote, kokiu veiksmu turėtų imtis Albanijos vyriausybė, kad pagerintų teisinę situaciją susijusią su rinkimais. Ponas Solis. Ačiū už sutiktą žodį. Dalyvavau, buvau Europos parlamento delegacijos rinkimų stebėjimo misijos narių. Šių metų pradžioje ten lankiausi, likus šešiems mėnesiams iki rinkimų. Lankydamės Albaniją mes matėme, kad tarpusavio santykiai tarp opozicijos ir vyriausybės yra labai priešiški buvo daromas neprimtinas spaudimas, e, buvo grasinama pozicijos atstovams, buvo grėbiamasi taip pat smurto, noriu paklausti štai ko. Tas tarpusavio susipriešinimas ir polarizacija Albanijos politikoje dar ilgai darys įtakos e, valstybės politikai. Kiek jūsų vertinimų dar užtruks kol ši padėtis pagerės ir kaip Europos parlamentas galėtų prie to prisidėti. Kaip galėtume prisidėti, pavyzdžiui, prie teismų reformos greitesnio įgyvendinimo ir prie to, kad politinė padėtis stabilizuotųsi, kokiu dar veiksmu turime imtis ruošiantis naujiems rinkimams tam, kad jie galėtų tapti demokratiškesniais. Ačiū. Daugiau nėra norinčių kalbėti, taigi galiu dar kartą steigti žodį abiems mūsų viešnioms atsakyti už tos klausimus. Pone Glover pirmoji. Ačiū už jūsų susidomėjimą ir už klausimus. kokias svarbiausias problemas reikėtų spręsti. Manau, kad mes jas jau paminėjome. Tačiau, kaip minėjome anksčiau, svarbiausia šiuo metu yra užtikrinti įvairių institucijų dalyvaujančių e, rinkimuose bešališkumą. Taigi žiniasklaidos, rinkimų vyriausios komisijos ir teismų. To neįmanoma pasiekti labai greitai, tačiau jeigu to nesieksime, tai ir neišspręsime šios problemos. Kaip minėjau, tarptautinė bendruomenė yra pasirengusi teikti visokiojopą pagalbą valdžios institucijoms, pilietiniai visuomeniai ir e, visoms e, Albanijos politinėms partijoms tam, kad šie pokyčiai įvyktų, kaip minėjau, demokratinių institucijų žmogaus teisų biuras ir Europos Sąjunga yra pasirengusi tokią pagalbą suteikti. Tai yra pakankamai sėtinga užduotis, tačiau manau, kad šis klausimas susijęs su rinkimais Albanijoje rūpia visiems, jeigu visi norime, kad rinkimų kokybė pagerėtų arba rinkimai vyktų taip, kaip privalo vykti, tai turime visi imtis veiksmų, nes kalbų, vien kalbų nepakanka, reikia imtis aktyvių veiksmų ir daryti tą greitai. Ačiū. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ambasadoriui. Labai ačiū. Aš pamėginsiu sugrupuoti atsakymus į visus tris klausimus. Pirmiausia, kalbant apie gebėjimus, pajėgumus tarptautinių institucijų atstovų dirbančių Albanijoje siekiant padėti. Mes eh, bendradarbiaujame su ESBO, jau buvome eh, sustikę kelis kartus preliminariai ir jau šį spalį pradėsime renkti 17 metų rinkimams. Aš girdėjau taip pat, kad eh, bus įsteigtas ad hoc parlamentinis komitetas, kuris svarstys būtent šios klausimus, kalbant apie politinių partijų sugebėjimus keistis, tai yra politinės valios klausimas, nes jos turi apsispręsti, ar nori keistis ar ne. Mes tačiau galime daugiau takoti pilietinę visuomenę, turime daugiau investuoti į paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, kad jos galėtų ir mes kartu su jomis paaiškinti žmonėms, ką reiškia laisvi rinkimai, kad tai yra viena iš svarbiausių piliečių teisų. Aš kartą buvau sustikusi su universitetų studentais ir uh, kalbėjome apie rinkėjų balsų pirkimą ir perkant rinkėjų balsus visuomet yra tie, kurie balsus ne tik perka, bet ir kur parduoda. Taigi, manau, kad uh, reikia daug bendrauti su paprastai žmonėmis ir paaiškinti jiems, kad jie suprastų, ką reiškia, kokias teisės turi ir kokias pareigas turi. Kalbant apie nusikaltėlių dalyvavimą politikoje, tai yra vienas iš svarbiausių šiuo metu svarstamų klausimų. Tiranoje dirbantis kolegos sako, kad turbūt tai buvo pirmas kartas, kuomet šis klausimas e, buvo tokiu plačiu mastu e, diskutuojamas visuomenėje ir viešai pokyčiai turėtų ateiti netrukus, nes pirmiausiai turėtų būti patvirtintas įstatymas, kurio būtų apibrėžiama, kokie žmonės negali dalyvauti rinkimuose ir kok, užimti viešasias pareigas. Ir pirmiausia būtina vykdyti bendrą reformą užtikrinanti teisės viršenybę, nes būtina turėti veiksmingas institucijas veikiančias šalyje, kurios galėtų vykdyti tinkamą e, teismo procesą, nes negalime, negalime apkaltinti žmonių, nežinant, ar jiems patikimi kaltinimai yra pagristi ar ne. Taigi šiuo metu būtina šalyje įvykdyti teismų reformą ir rengiant atitinkamą statymo projektą mes visiems bandome paaiškinti e, Albanijoje, kad e, vien priimti statymą nepakaks, mes visi nekantriai lauksime, e, kad tas įstatymas būtų pradėtas įgyveninti ir kad Albanija pademonstruotų savo gebėjimus, pirmiausia, šios teisės aktus pakeisti. Dar Panglover paprašė žodžio. Free and fair Kažkas paklausė, ar gali e, būti rinkimai priešti kaip laisvi ir sąžiningi. Mes negalime vien taip apibriežti rinkimus. Rinkimai yra kur kas sudėtingesnis reiškinys, nei atsakymas laisvos ir laisvi sąžininkai rinkimai galėtų pasiūlyti. Gali būti rinkimai, ar gali būti rinkimai sąžiningi, bet nelaisvi, tarsi netenka prasmės. Mes turime įvertinti rinkimus <clears throat> pagal ESBO įsipareigojimus ir kitus įsipareigojimus tarptautinės teisės srityje. Dėl to tai e, skiriama labai daug vietos šiame, šioje ataskaitoje šiam klausimui ir jūs galit matyti, kad yra tam tikrų pokyčių, kurios buvo e, pokyčių pagal rekomendacijas pateiktas ankstesnių rinkimų metu ir yra tokių rekomendacijų, kurios negyvendintos. Ir Mes ypač rūpinamės dėl tų neįgyvendintų rekomendacijų. Aš jau kalbėjau apie depolitizaciją ir aš pritarčiau ambasadoriai, kad teismų reforma yra ypatingai svarbi. Piliečiai turi pasikeiti sistema ir dėl to jie turi būti tikri, kad jie gali kreiptis į teismą ir gauti nešališką atsakymą ir sprendimą, kad e, įstatymai būtų tinkamai taikomi. Dar, dar nemažai reikia nuveikti Albanijoje ir generalinio prokuroro vaidmuo įgyvendinant įstatymus taip pat yra labai svarbus. Ir praėjusių rinkimų metu generalinis prokuroras nagrinėjo tam tikrus atvejus, bet niekada nebuvo nueita toliau, nebuvo priimti tikri teismo sprendimai. Mums reikia užtikrinti, kad piliečiai turėtų nepriklausomą žiniasklaidą, kad jie galėtų nešališką informaciją gauti, kas vyksta jų šalyje. Ir iš tiesų yra liūdna, kad, kad e, Albanijos žurnalistams yra taikoma, e, Albanijos žurnalistai taiko savicenzūrą, nes jie bijo, e, kad su jais gali būti susidorota, su jais arba jų leidiniu. Buvo paklausta, ar buvo geri, ar, ar geri, ar blogi rinkimai, bet politinės frakcijos per, iš, iš savo varpinės e, vertina rinkimus. Ir vieniems rinkimai gali būti geri, kitiems blogi. Kaip jau minėjau anksčiau, mes matėme, kad kai kurios ankstesnės rekomendacijos buvo įgyvendintos, bet kitos, kurios negyvendintos, vis dar kelia mums rūpesti. Manau, jog yra svarbu, kad reforma būtų pradėta kiek galima greičiau, nes rinkimai 2017 metais tikrai jau net, bus netrukus ir reikia naujų pokyčių teisės aktuose ir tai turi vykti mažiausiai me, metai iki rinkimų, kad ir piliečiai žinotų, kokios yra įstatymų nuostatos ir kaip reikėtų elgtis. kiek užtruks laiko pagerinti situaciją. Žinoma, užtruks laiko pakeisti politizavimui e, Albanijoje. Visi, žinoma, stengiasi veikti gerą valią ir jeigu bus taip ir toliau bus įmanoma pasiekti rezultatų. Galima pasiekti pokyčių trumpojo laikotarpiu, kurie leistų depolitizuoti Albanijos e, situaciją, vidaus situaciją ir jau sakiau, kad tiek ES institucijos, tiek kitos įstaigos ir pilietinė visuomenė būtų, e, pas, e, būtų pasirengusi pasidalinti savo patirtimi ir išmintimi, siekiant įveikti dabartinius sunkumus. Ačiū. Dėkuoju mūsų viešnioms dėkoju už jų dirbamą darbą ir taip pat dėkoju už tai, kad priemėte mūsų kvietimą. Tai buvo paskutinis klausimas darbo tvarkyje. E, Baigėme posėdį ir rytoj posėdis bus pratestas 9 val. ryte. Ačiū. Muchas <laughs> gracias.